Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome at this afternoon session of the. Labadiena, ponės ir ponai. Sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto popiečio posėdį. Sveikinu poną Kardifą, kurį Airijos vyriausybė nominavo kandidatu į e, Europos audito rūmų narius. Šiandieną ryte jau išklausėme nemažai kandidatų, procedūra ir dabar bus tokia pati, suteiksime žodį kandidatui penkioms minutėms, paskui mūsų pranešėjas sureaguos, o paskui suteiksime žodį komiteto nariams. Jeigu sutiktumėtės tokią procedūrą, tai aš ir suteikiu žodį ponui Kardif. Maždaug penkioms minutėms. O apskritai jo klausimams turime 40 minučių. Prašau, ponė Kardifai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komiteto nariai. Kaip jūs žinote, aš esu Kevinas Kardif, esu Airijos vyriausybės nominantas e, tapti Europos auditorumų nariu. Džiaugiuosi galėdamas e, prisistatyti jums ir atsakyti į jūsų klausimus. E, mano atveju tai, ko gero, mažiausiai džiaugsmingas interviu ieškant darbo. E, trumpai prisistatysiu. 79-ais e, baigiau vidurinę mokyklą, paskui universitete e, Vašingtone studijavau, o 83-aisiais metais jį baigiau. Paskui e, e magistro laipsnio siekiau Dublino universiteto koledže, Tai buvo verslo studijų, magistro studijos. Ir dabar turiu taikomosios finansų teisės diplomą. Mano e, karjera e, vystėsi dviem e, kryptim - finansinis sektorius, finansinės rinkos viena, o antroji - organizacinis darbas susijęs su žmogiškaisiais ištekliais. Pradėjau darbą studijuodamas tokius dalykus kaip e, darbo teisė, e, darbo užmokesčio klausimai. Na, o e, trečioji kryptis atsirado vėliau mano karjeroje, kai aš pradėjau užsiminėti mokesčių politikos klausimais ir turėjau progas padirbėti ties mokesčių išlaidų E, tematiką. Tai galbūt auditorumams pats įdomiausias e, mano karjeros etapas. E, nuo 2008 metų, kai prasidėjo krizė, aš dirbau su mokesčiais Airijos vyriausybėje ir sprendėme visus reikalus susijusios su krize. 2010 metų vasario mėnesį e, iki dabar e, dirbu finansų departamento generaliniu sekretoriumi. Mes stengiamės užtikrinti stabilumą ir finansų tinkamą kontrolę. E, esu dalyvavęs daugelį diskusijų ir aš tikiuosi, kad mano patarimus atsižvelgia vyriausybių nariai ir įvairūs ministrai. Airija visas savo išteklius skyrė kovai su krize ir ko gero būtų teisinga pasakyti, kad finansinės, e, finansinės sektoriaus pozi, e, krizės atveju ekonomikos stabilumo srityje Airija dabar e, stovi ant teisingų bėgių ir siekia sėkmingai susidoroti su iškilusiais iššūkiais. Tad, e, kai e, Airijos premjeras paklausė manęs, ar aš netikčiau kandidatuoti, aš atsakiau teigiamai, nes galvoju, kad aš galiu prisidėti prie audito rūmų darbo, pasiremdamas savo darbo e, patirtimi valstybės tarnyboje ir ne tik e, tuo, bet taip pat pasiremdamas ir e, sukauptą patirtimi dirbant didelio streso sąlygomis. Dabar, kai Europa susiduria su savo didesne krize, galbūt pravers mano patirtis sukaupta Airijoje. Aš mielai pasidalinsiu tą patirtimi dirbdamas audito rūmose. Dėkoju. Dėkoju Jums, kaip anksčiau sakiau, dabar suteiksime žodį mūsų pranešėjai. Pone Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kardifui už jo prisistatymą. Mes įdėmiai perskaitėme jūsų biografiją. Jūs netgi pasakyčiau, esate jau ilgą e, laiką dirbate e, pareigūnų, valstybės tarnautojų ir taip pat sudėtingų laikotarpių e, konsultavote savo vyriausybę bei padėjote jai kovoti su krize. Žinoma, su jumis tai nieko bendro neturi, tačiau mes diskutavome su kolegomis dėl dviejų dalykų. Tai būtent dėl bankų krizės Airijoje ir dėl kitų problemų. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kaip atrodo veiksmai dabar, kurių įmamasi kovojant su šia bankų krize. Paprastai mes kaltiname politikus tokiais atvejais, o ne valstybės tarnautojus. Tačiau, e, kadangi jūs esate iškeltas e, kandidatu į auditorius ir iškeltas vyriausybę savo, tada galbūt galėtumėt paaiškinti, kaip e, atrodė ta kova su krize įvairiose valstybės tarnybos lygiuose, kaip atrodė visi nurodymai, kuriuos jūs gaudavote, ar jie buvo, ar jie buvo tinkami ir kokia buvo procedūra. Taigi, mm, dar prieš šios klausimus mes sužinojom kelis dalykus. Neva, aš samoningai sakau, neva buvo dviguba buhalterija vedama ir tą buhalteriją vedė dvi agentūros, kurios buvo susijusios su Airijos skolos tvarkymu. Vadinasi, valstybės tarnautojai vedė tą dvigubą buhalteriją, kurie turėjo nustatyti tą skolos dydį ir kaip su ją kovoti. Nes e, dabar yra netitikimų nustatant e, pačią e, valstybės skolos sumą. Yra atlikti klaidingi skaičiavimai. Todėl dabar vyksta ginčiai. Ar jūs iš tiesų galėjote būti susipažinę su ta situacija ir kaip visi sprendimai buvo priimami valstybės tarnybos e, hierarchijoje. Ar jūs apie šitą skolos koregavimą, netinkamą koregavimą girdėjote? Aš norėčiau, galbūt tai nėra esminis klausimas ir kad nėra susijęs su mūsų klausimais, tačiau aš norėčiau suteikti Jums e, progą e, papasakoti, kaip Jūs matėte pačią situaciją. Pone Kardifai, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. dėl mano darbo bankininkystės srityje mano pavardė nesiejama su jokiais kontroversiškais atvejais. Aš dirbau su tikrai žinomais specialistais ir mano indėlis buvo vertinamas. Kalbant apie tai, kas už ką buvo atsakingas, kai prasidėjo finansų krizė Airijoje, Daugiausia dėmesio susilaukė 2008 e, rugsėjo mėnesio įvykiai, kuomet krizė e, sprogo bent jau visuomenės akise. Tuo metu buvau skiriaus vadovas, e, užsėmiau banknikstės klausimais finansų departamente, atsiskaičiau generaliniam sekretoriui, bet be abejo vyriausybei bei ministrui. Airijoje ypač kalbama apie vieną naktį, kuomet e, vyriausybė priemė sprendimą dėl e, bankų garantijų. Aš buvau vienas iš vyriausybės patarėjų, draugės su savo viršininku generaliniu sekretoriumi, kitais patarėjais bei vyresniaisiais patarėjais Europos centri... Airijos centrinio banko vadovų, generaliniu prokuroru ir kitais. Aš aktyviai dalyvavau tose diskusijose. Išsakiau savo nuomonę, kad vyriausybė žinotų, ką aš apie tai maniau. Ir man atrodo, kad tokiais momentais išsakai oficialią nuomonę ir asmenišką nuomonę. Nesakai, kad, na, aš jums išsakysiu dabar finansų departamento poziciją, institucijos poziciją, iš, užklupus kriziai reikia priimti konkrečius sprendimus, kuriuos priima konkretus asmenys. Aš tą ir padariau tą naktį. Aš taip pat e, dalyvavau parengiamojoje veikloje, kad Airija pasiruoštų tai kriziai, veikloje, kurios tikslas buvo paruošti Airiją kriziai. Draugė su savo komanda mes stengiamės parengti ne ne, keletą teisės aktų skirtų krizės, krizėje atremti. Buvome parengę nemažai teisės aktų projektų, turėjome juos, jei prireiktų. Buvome parengę planus, kaip perimti finansinės institucijas, nacionalizuoti jas, buvome parengę planus dėl garantijų sistemos, kokia egzistuoja Junktinėje karalystėje. Ir kai krizė ištiko, vyriausybė turėjo nemažai pasirinkimo galimybių ir aš, mano skyrius buvo atsakingas už tai, kad tokios galimybės būtų. Ir, na, nebuvo viskas labai skubotai, tačiau per keletą savaičių po to, kai Lemans Braves bankas žlugo, JAV. E, Europoje taip pat e, buvo ženklių įvykių tą pačią dieną. Ir žinoma, viskas vyko tikrai nelietai, nors tą vakarą viskas atrodė ramu ir mes susėdę kruopšiai išanalizavome galimybės, e, premjeras ir mm, kiti atsakingi pareigūnai tuomet dalyvavo tame posėdėje. Airijos sistemoje valstybės tarnautojai nekritikuoja ministrų vykdomos politikos, bet iš tikrųjų tuo metu Airijoje buvome pasiekę momentą, kai jau galėjo iškilti pavojus. Gal, buvo susidaręs tokia situacija, kad žmonės galbūt nebūtų galėję pasimti pinigų iš savo sąskaitų. Manau, kad reikia atsižvelgti į tai, kad uh, prim, primtų sprendimų dėka atsirado erdvės ir laiko tolesniam darbui, galimybė, atsirado galimybė apsaugoti mūsų žmonės, apsaugoti juos nuo e, grandininės reakcijos, kurią galėjo paskatinti tie įvykiai. Kas už ką atsakingas? Pagal, jeigu analizuosime administracinę piramidę, tai aš buvau vienas iš atsakingų vadovų dėl dvigubos buhalterijos. Čia reikėtų kreiptis į statistikos departamentą. Aš norėčiau tik labai atsargiai visą tai suformuluoti. Žinau, kad ir airiai tuo labai domėsis. Noriu pasakyti, kad mes nepraradome, ne, neišeikvojame niekieno pinigų, kad lėšos nebuvo prarastos. Įrašai apie sandorius, kaip jūs sakėte, buvo uh, daromi dvigubai. Ir e, viską, apskaita buvo vedama taip, kad tarsi buvo daromi įrašai apie tai, kas vyksta e, rinkoje, iš tikrųjų tai buvo informacija, kurią teikė išdas. Ir, na, Per keletą dienų, per keletą valandų viskas iškilo viešumą ir kai tik apie tai sužinojau, e, iškart pranešiau apie tai ministrui. Ir mes nedelsiant pradėjome šios istorijos tyrimą. Atlikome e, valdymo kontrolės inspekciją, įtraukėme visas sistemas prokuratūrą. Na, aš suprantu, kad visi taip kalba ir visi taip pristato tokias istorijas kad mes atlikome tyrimą, bet iš tikrųjų tai ir reikia daryti, kai e, paaiškėja tokie faktai, reikia nedelsinti imtis nagrinėti tokius atvejus. Aš na, norėčiau pasakyti, kad tokios klaidos niekada nepasikartos. E, aš kaip už apskaitą atsakingas pareigūnas privalau rūpintis, kad tokių klaidų nebūtų. Jūs klausėte apie valdymo struktūrą. Žinau, kad kai kurių e, darbuotojų, kai kurių pareigūnų karjeros pakybo ant plauko dėl šios istorijos ir kaip viskas bus išaiškinta, tai paaiškės ir, ir kas dar be manęs už tai atsakingas, manau, kad visa, vyriausiasis už apskaitą atsakingas pareigūnas toje valdymo grandinėje. Dėkuoju, dabar steiksiu žodį visiems komiteto nariams, kurie nori paklausti. Ir pirmoji ponė Ingeborg Greslė. Ačiū. Iš tiesų, pana Kardifą remia nemažai lobistų, mes gavome daug elektroninio pašto žinučių iš Airijos. Aš galėjau netgi atsinešti jas visas atspausdintas. Iš tiesų, aš net nepatyriau e, iki šiol, kad tiek daug žmonių iš e, jo gimtosios valstybės narės tiek daug jai padrasinančių ir palaikančių žinučių atsintė. Iš esmės, e, iš šio argumentų galima spręsti, kad ponas Kardifas išmano savo reikalą, nes Ir iš esmės norėčiau tik tai paklausti, ar piliečiai tikrai pažįsta tą, ką jie nominuoja. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad patyrėte, kad išmokėte savo pamokas iš Airijos krizės. Tai kokios tos pamokos? Trečias klausimas yra susijęs su jūsų mm, kompetencija. Uh, ankstesnė Airijos vyriausybė buvo e, nubausta už savo klaidas, e, jinai nebebuvo e, išrinkta antrą kartą. Ir netgi nepriklausomas tarybos arba institucijos netgi pranešimas buvo paskelbtas su 15 pasiūlymų, kaip buvo kovojama su finansų krize. Ir 15 šitų rekomendacijų yra susijusių su jūsų tarnyba. nes e, ir kaip jūs į tai reaguojate, nes jūs buvote vadovas tos, e, tos tarnybos. Ir e, kokia jūsų pozicija būtų dėl tų rekomendacijų? Nes iš esmės čia galima iš tų rekomendacijų išskaityti, kad jūsų organizacija veikia blogai. Jūs esate labai svarbus kandidatas, nes valstybės narės kartu moka už pagalbą teikiamą E, eurozonos valstybėms. Ir, ir tos klaidos, kurios padarytos Airijoje, už kas už jas yra atsakingas. Ir šita, šitas netinkamas e, organizacijos veikimas, e, man kaip tik buvo pirmoji mintis, ar iš tikrųjų veikia netinkamai ta organizacija. Prašome, ponia Kardifai. Um, Ponas Kardif. Aš e, suprantu, kad yra buvę elektroninių laiškų ir taip toliau. E, jaučiuosi tikrai dabar lyg dalyvaučiau rinkimuose, o nebūčiau kandidatu. Ir e, aš turiu pasakyti, kad jaučiau visuomenės rinktų atstovų spaudimą visą laiką. Te tai galėčiau tik pasakyti, kad e, Airijoje tikrai yra e, suprantamas nusivylimas dėl tos krizės, kurią perėjome, bet taip pat ir pasiryžimas iš Airijos žmonių pusės spręsti tas problemas. Žinia, e, jie nusivylė tuo, kad teko jiems tą krizę spręsti. Ir tiesą sakant, netiek daug yra pareigūnų likusių dabar dirbti, kurie dirbo tada, kai krizė prasidėjo. Tad jeigu klausėte, kodėl aš išėjau, e, kodėl aš neišėjau, tai aš e, dirbu kasdieną, jaučiu, kad tai yra mano pareiga, aš nenoriu ir e, stengiuosi niekada nieko nenuvilti bet aš matau, kad jums reikia kažkokių, kažkokios išorinės informacijos, to ko gero jums ir auditorumams nepakanka. Galiu tik pasakyti, kad finansų e, departamento generaliniu sekretoriumi aš buvau paskirtas vasario mėnesį 2010 metais per e, krizę jau įpusėjus ir tada, kada buvo jaučiamas didžiulis spaudimas, vyriausybė nutarė paskirti mane. Ir žinoma, aš manyčiau, kad jie turėjo puikias galimybės pasirinkti e, bet ką kitą, jeigu e, vyriausybė nebūtų maniusi, kad aš tinku toms pareigoms. Paskui e, nauja vyriausybė taip pat turėjo galimybę perskirstyti pareigūnus, bet pereinamojų laikotarpiu aš vis dar dirbau. E, padėjau e, reorganizuoti mano paties departamentą e, ir, kitaip sakant, teko man dirbti su dviem ministrais iš abiejų priešingų partijų. Ir tiesą sakant, aš užtikrinau testinumą tarp uh, dviejų skirtingų e, laikotarpių, e, kai iš pradžių valdė viena valdžia, po to kita. Ir kalbant apie biudžetą ir kitus dalykus, aš užtikrinau tą testinumą. Dabar vyriausybė nominavo mane į šias pareigas. E, turiu pasakyti, kad vyriausybė dabar labai giliai kasdieną svarsto, kaip Airija galėtų kuo geriau prisidėti prie Europos gerovės. Aš nemanau, kad jeigu jie galvotų, kad aš netinkamai atstovausiu Airijai, jie būtų mane nominavę. E, negaliu aš dabar jums pateikti pilnos ataskaitos, ką aš padariau, ko nepadariau, tik tai e, galiu pasakyti, kad e, bendras mano vertinimas yra teigiamas. E, tai nereiškia, kad ne, nebuvo padaryta klaidų krizės metu, buvo ir klaidų, ir gerų dalykų pasiekta. Ir e, man teko dirbti su puikiais kolegomis per tą laikotarpį. Kalbant apie tai, ko pasimokyta, tai daug ko pasimokyta. E, taip padariau klaidų, pripažinau keletą iš jų. Turiu pasakyti, kad dažnai atsitinka taip, kad uh, E, problemos nėra pakankamai greitai e, suvokiamos ir kai pradedate spręsti krizės reikalus, e, gali atsitikti taip, kad jūsų veiksmai tą krizę tik pagilina. Antra vertus, jeigu numatydami krizę jūs pasitelkėte daugiau tarnautojų, tai galite būti apkaltintas, kad jūs bandote iššaukti tą krizę ar e, Reikia pasakyti, kad e, su krize mes kovojame išlaikydami daugiau ar mažiau e, tą patį personalą, nors kartais teko mums sakyti, taip, reikia mums judėti greičiau, prisimti riziką. Tai pasakytina ir apie visą Europą, ne vien tik tai apie Airiją. E, kalbant apie Raito ataskaitą, ji buvo e, užsakyta e, praėjus keletui mėnesių po to, kai tapau generaliniu sekretoriumi, aš pats inicijavau šį pranešimą, šią ataskaitą, ją užsakė mano ministras ir to pranešimo tikslas buvo pasimokyti iš to, ką mes patyrėme ir padaryti išvadas, kad galima būtų dirbti geriau. Aš matau 6, 7, 8 žmonės norinčius paklausti. Taigi, sąrašai yra 8 žmonės. Siūlyčiau suteikti jiems žodį, grupėmis po tris, kiekvienam po dvi minutės, po to ponas Kardifas turėtų po tris minutės atsakyti. Jiems visiems suteiksiu žodį e, visiems norintiems pasisakyti ir pirmiausia ponas Gajer. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Kardifai. Aš norėčiau performuluoti ponios Greslės užduotą klausimą. Ar jūs išvelgėte e, savo e, asmenį arba institucinę atsakomybę dėl e, Airijos banko krizės? Kitas dalykas. Žiūrint iš jūsų biografijos pozicijų, jūs kalbate biografijoje, tai tiksliau atsakydami į užduotus klausimus, apie tai, kad Airijos parlamento nariai norėjo ataskaitos apie jūsų veiklą. Vadinasi, ar e, Euro, Airijos parlamento nariai taip pat tik mane, kad jūs esate atsakingas už banko krizę? Mrs. Čalas? Taip. Ačiū. Norėčiau užduoti porą susijusių klausimų. Pone Kardifai, gal galėtumėte papasakoti paaiškinti, kodėl jūsų nuomonė jūs buvote paskirtas į šį postą, e, kodėl jūs buvote pasiūlytas į šį postą ir kaip jūs vertinate šį darbą. E, ar, ar jūs matote, kad jums bus sankiau dirbti ar lengviau, nes e, yra pranešta, kad jūs esate pareiškęs, jog tai yra na, vaikų žaidimas šitas darbas. Ponas Sondegard. Ačiū. Ačiū, panė pirmininkė, aš turiu e, e, e, du klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su tuo, kad nuo 2010 metų rūpjūčio mėnesio buvo uh, trys klaidos padarytos uh, tarnybos hierarchijoje. Ir jūs negavote būtinos informacijos, kur jums būtina yra priimant sprendimus. Ar tai yra susijęs su tuo, kad yra darbuotojai, kurie daro uh, daug klaidų perdodami informaciją, ar tai yra susiję su tuo, kad yra jūsų vadovavimo institucijoje įsivyravusi netikusi valdymo kultūra, kuri ir lėmė tokias klaidas. Antras e, klausimas yra susijęs su to, ką jūs pasakėte. Jūs e, e, pasakėte, kad, kad, kad šita Lehman Brothers banko problema yra katastrofa. Tačiau Ar buvo galima numatyti tokią katastrofą? Jeigu yra per daug blogų paskolų, kurios yra nepadengtos, tai natūralu, kad gali kada nors ateiti krizė. Jūs e, atlikote labai svarbu vaidmenį finansų ministerijoje jau 2006 metais. Kaipgi jūs apibūnytumėt e, krizės ištakas Airijoje? Aš e, suprantu, kad jūs atlikote daug gerų darbų, tada, kai krizė įsivyravo. Tačiaugi buvo daugybė iš anksto jau kažkokių požymių, ženklų, kurie rodė, kad krizė atsitiks. Ir galbūt finansų ministerija e, buvo keliamas tam tikros idėjos arba bent jau sprendimų ieškoma, kaip kovoti su tą krizę. Ir tarp 2006 e, metų ir iki pačios e, krizės, tuo laikotarpiu, kas buvo nuveikta, gal jūs ką konkrečiai nuveikėte? Pone Kardifai, ar galėtumėte pabandyti atsakyti šios klausimus per tris minutės? Aš tikiuosi, man pavyks į tai glaustai atsakyti. E, dėl klausimo, į kokias institucijas reikėtų rodyti pirštais, na, būtų, atrodo, lyg ir lengva tai padaryti bankų krizė ir, ir airijos ekonomikos susitraukimo krizė iškilo dėl finansų institucijų vykdytos e, paskolų politikos. Taip pat dėl to, kad trūko, kad, kad reguliavimo institucijos vykdė nepakankamą kontrolę ir priežiūrą. Taip pat tai susiję su sprendimais priimtais kriziai įsibėgėjus, bandant ją įveikti. Tiksliau kalbant, aš nedirbau jokio banko priežiūros struktūroje, nebuvau nei banko valdybos nariu, nei, nei, nedirbau centrinėme banke. Aš 2000. 2001 pusėje dalyvavau rengiant teisės aktą dėl e, priežiūros struktūrų. Tačiau kalbant apie galimi, kad apie tos priežiūros, e, pačią priežiūros sistemą, tai ji ne, neveikia pakankamai gerai arba teisės aktai, kurie galiojo, nepasiteisino. Dar vienas svarbus dalykas, bandant suvokti krizę, ypač jai jau įsibėgėjus, reiktų pasakyti, kad mes nesitikėjome, kad institucijų uh, nuostoliai bus tokie dideli, kad, kad, jos, kad, kad jų įsiskolinimai taps tokie dideli. Pradžioje tai nebuvo taip aišku. Krizės pradžioje. Nes buvo labai daug daroma, kad e, paskolų situacija būtų stabilizuota ir jos bankoje 2008 rugsėjo mėnesį. Ir tuo metu dar nebuvo aišku, kokio masto krizė mums grėsia. Ir tie nuostoliai buvo e, apskaičiuoti pagal e, nusavybės kainą. Tai buvo apskaičiuota tik po kelių mėnesių. Ir tikrai buvo neįmanoma to prognozuoti ar numatyti, nebuvo įmanoma numatyti, kad iškils tokių sunkumų ir, ir kokių sunkumų juos įvertinti. Kiekybiškai buvo sunku. Aš suprantu, ką jūs sakote apie Lehman Brothers žlugimą ir apie tai, kad galima buvo progno, nuspėti tai. Tačiau jeigu tai buvo galima nuspėti, kodėl tiek daug dalykų įvyko vienu metu skirtingose vietose? Nebuvo taip lengva viską e, nuspėti, numatyti, kaip dabar atrodo. Ir iš tikrųjų vyriausybės ir finansų ministerijos e, dirba remdamosi tam tikromis prognozėmis tuo, kas tikėtina įvyks, o, o ne įvairiausiomis prognozėmis, teorijomis mes pabandėme 2008-aisiais išvardinti visas galimas krizės, visus rizikos veiksnius, bet mes negalvojame, kad visi šie šeši tikėtini scenarai pasiteisins, įsigyvendins. Yra parengta ataskaitų, buvo tyriama veikla ir finansų ministerija, kaip paaiškėjo, siuntė informaciją ir perspėjimus apie tai, kad grėsia ekonomikos perkaitimas. Ir e, tuo metu ekonominiai rodikliai buvo aukštesni, geresni, o ne prastesni ir todėl buvo labai sunku e, įrodyti, kad grėsia sunkumai. Daugelis ekonomikos ekspertų sakė, kad tas perkaitimas įvyks bėgant laikui, o, o ne iš karto. Pone Čildars klausė, kodėl mane pasiūlė šį postą. Na, pasakysiu štai ką. Pone Čildars, vyriausybė nominavo mane į šį postą uh, Ir kaip jau sakiau, man atrodo, kad vyriausybės, mano šalies vyriausybės tikslas užtikrinti, kad airija būtų tinkamai atstovaujama Europoje ir užtikrinti tinkamą airijos indėlį, skiriant tinkamus, siūlant tinkamus asmenys į konkrečius postus. Nežinau, ką dar pasakyti, nežinau, ką ministrai iš tikrųjų galvojo aš, sureaguodamas į šį pasiūlymą, turiu pasakyti, kad aš jaučiausi pagerbtas, o paskui laikraščiuose paparos dienų pasirodė straipsniai, kuriuose buvo bandoma spėlioti, ką tai reiškia. Jūs citavote mano pasakytą frazę, kurią aš apibūdinau tą darbą, tačiau aš sakiau štai ką, kad lyginant tą darbą su keturis metus trukusią uh, kova mūšių, kuomet atsibundi vidurį nakto, nakties ir bandai nuspėti, kas dar tavęs laukia. Taigi, lygindamas e, tą būsimą darbą su ana veikla, aš turėjau omeny, kad bet koks kitas darbas būtų lengvesnis, kad darbas auditorumuose būtų lengvesnis. Okay, we go to the... Tvarka dabar kitas e, trijų norinčių paklausti raundas, ponas Klarkas, pirmasis. Dėkoju. E, ponė pirmininkė. Aš esu Daranas Klarkas, e, Europos parlamento narys iš Midland grafystės. Ir klausiu ponios Andreasen vardu. Mm. E, mes žinome, kad dvi e, agentūros turėjo 1,8 milijardus skola, iš tikrųjų pasirodė, kad ji dvigubai didesnė. Na ir po to jūs e, patarėte bankui suteikti e, neribotą depozitų garantiją ir tai praktiškai privertė valstybę bankrutuoti. Po viso to, kodėl jūs galvojate, kad būsite geras auditų rūmų narys? Ypač e, E, jeigu pagalvosite, kad jūs pats per kelis ateinančius metus uždirbsite milijonus eurų, tuo tarpu, kai jūsų tautiečiai e, turės gyventi skurdo sąlygomis e, ir e, e, pasitenkinti tuo prasto darbo, kurį jūs atlikote vaisiais. Ponas Kali. E, E, dėkoju, ponė pirminkė, aš norėčiau grįžti prie atskaitomybės klausimo. Ir e, grįžti prie kandidato atsakymų į klausimyną. E, buvo klausima apie valdysenos kultūrą viešoje valdysenoje. Jis tada atsakė, kad skaidrumas ir atskaitomybė yra pagrindiniai ramšiai Bet e, ar jisai nori pasakyti, kad atsakomybė už padarytas klaidas e, paskui turi būti perduodama e, mažesnį rangą užimantiems vadybininkams. O ne, o netenka generaliniam sekretoriui nes Airijoje būtent departamentų generaliniai sekretoriai e, gauna algą, kuri yra didesnė už premjero algą. Kaip jūs tai derinate e, su tuo, kad neprisijimate atsakomybės generalinio sekretoriaus e, vaidmeniu, verčiau perkeldamas tą atsakomybę žemesnio rango vadybininkams. E, Tad e, kaip tai derinti su jūsų atsakymu į klausimyną, kai jūs sakėte, kad skaidrumas ir atskaitingumas yra esminiai elementai žmogaus At... dirbančio šį darbą. Ponas Odį, ačiū pirmininkė. E, vyksta klausimų atsakymų raundas ir ir nežinau, ar tie dokumentai, kuriuos turime, yra pakankami kad vyktų tas keitimasis nuomonėmis ir ar mes tikrai galėsime priimti sprendimą, ar viską žinosime, kai galėsime priimti sprendimą. Pone Kardifai, sutartyje numatyta, kad audito rūmų narys privalo arba būti dirbęs išorės kontrolės institucijoje valstybėje narėje, arba jūs nedirbote, arba turi išmanyti auditą, turi turėti auditavimo patirties. Jūs dirbote finansų departamento generaliniu sekretoriumi, tai yra labai svarbus postas airijos finansų sistemoje, tačiau iš jūsų gyvenimo aprašymo neaišku, koks būtent jūsų išsilavinimas ir patirtis leistų jums dirbti tą darbą, o mums balsuoti už jūsų kandidatūrą audito, audito rūmų auditoriaus postą. Ir atsižvelgiant į tai, kiek elektroninių laiškų mes sulaukėme, e, kuomet sulaukėme atsakymų į anketą, užduotą anketą, standartinę anketą. Ir, ir šio klausimą, man atrodo, nepakanka. Aš sakau tai dalyvaujant kandidatui ir atsižvelgiant į tai, kokie klausimai buvo užduoti ir, po, ir atsižvelgiant į tai, kiek mes sulaukėme klausimų iš piliečių. E, galbūt reikėtų parengti kitokią anketą, labiau, te, labiau politinio pobūdžio, ne tik techninio pobūdžio anketą, į kurią jūs atsakytumėte ir tada mes vertintumėme šį konkretų atvejį. Na, buvo padaryta klaidų. Aš dažnai savo vaikams sakau, kad tik, patirtis įgyjama tik tai per klaidas. Nėra šalies, nėra parlamento, kuris nėra padaręs klaidų. Aš sakau, kad būtent taip yra šiuo atveju. Tačiau mums būtina žinoti, su kuo turime reikalą. Mes e, svarsėme kitų šalių kandidatus kur, kurių klausantis atrodė, kad jie nesako teisybės ir paskui mūsų laukia balsavimas plenarinėme posėdėje. Ir galbūt reikėtų parengti kitą klausimų sąrašą, į kuriuos jūs raštu tiksliai atsakytumėte. Mes užduotumėme jums klausimus, kurias mums atsiuntė piliečiai. Nes pirmininkė, man tikrai sunku šioje konkrečioje situacijoje susiformuoti nuomonę. Pone Kardifai, gal galite pabandyti sakyti per tris minutės? Pabandysiu, ponė pirminkė. E, ponas Klarkai, aš jau aiškinausi dėl to, ką jūs klausėte, dėl e, garantijų suteikimo. E, nors ir Neprivalau čia aiškiai e, išdėstyti, kodėl aš būtent tokį patarimą padariau, bet tu pasakys tik tai, kad nebuvo neribota garantija, tai buvo plati garantija. Ir vyriausybė turėjo daugiau alternatyvų, ne vien tik tai šią. E, ir e, suinteresuoti ministrai gavo visą reikalingą informaciją ir. E, negaliu niekaip priimti teiginiu, kad aš nuvariau airijos žmonės į bankrotą. Dėl pono Kelly klausimo, ar e, iš tikrųjų aš kaip generalinis sekretorius e, atskaitomybę nuleidau žemesnės pareigūnams. A, e, E, jūs aiškiai žinote, kad taip nebuvo. Aš e, stengiuosi išvengti tokių situacijų, galbūt dėl to streso, kurio e, aplinkoje mes dirbome. Ir atsitiko taip, kad kažkokie pareigūnai padarė klaidas. Taip, dėl uh, atlyginimų valstybės tarnyboje, Airijoje tie atlyginimai iš tikrųjų labai e, dideli. Dėl premjero atlyginimo tai e, mes žinome, kad du kartus premjeras susimažino savo algą ir aš toj pat susimažindavau savo. Dėl e, skaidrumo ir atskaitingumo iš tikrųjų tie dalykai beje e, yra susiję ir su tuo, ką jūs sakėte apie tai, kad aš galbūt kaltę sumečiau savo pavaldiniams. E, tikrai to nedariau, e, labai sąžiningai ir atvirai bandžiau išsiaiškinti su atitinkamais Airijos parlamento komitetais, nedelsiant tai daryti iš karto po vienų ir kitokių įvykių. Dėl pono Odį pasiūlymo dėl kažkokių papildomų klausimynų, tai iš tikrųjų visiškai komiteto kompetencijos dalykas. E, e, aš girdėjau vertėjus vartojant žodį tiesa ir galiu dar kartą patvirtinti nieko kito kaip tiesos nesu pasiryžęs kalbėti. Dabar liko dar trys norintys paklausti. Ponas Derosa pirmiausia. Dėkuoju. Mm, sveikinu ponę Kardės atvykusi į šiuos klausimus. E, kaip įžanga e, galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad Airijos vyriausybė skiria tokio sažiningumo ir kvalifikacijų pareigūną e, kaip kandidatą į šias pareigas. Galiu patvirtinti, kad Airijos vyriausybės tengiasi labai rimtai prisidėti prie Europos gerovės, e, tame tarpe ir skirdama aukščiausias kvalifikacijos pareigūną ir džiaugiuosi, kad vyriausybė paklausė ir mano patarimo ir nominavo poną Kardifą. Klausydamasis jūsų atsakymų į klausimus, E, manau, kad jūs tik tai patvirtinate ir aš raginčiau e, kolegas nekreipti dėmesio į elektroninius e, laiškus, kurie daugiau yra susiję su partiniais reikalais, o ne su faktais, kvalifikacijomis ir sutarties nuostatomis. Mes turime paskirti žmogų, kuris yra sąžiningas, neprekeštingas reputacijos ir turi atitinkamas kvalifikacijas. Dabar aš turiu konkretų e, klausimą dėl e, Hononeno pranešimo. Tai konkretus klausimas, e, jis yra susijęs su bankininkystės krize. Ar galite patvirti, kad Hononeno ataskaitoje buvo labai aiškiai E, išdėstyta, kad bankininkystės krizė Airijoje kilo dėl sisteminių problemų. E, reglamentavimas, reguliavimas nebuvo tinkamai gyvendinamas, e, centrinio banko priežiūra mm, nebuvo pakankama, nebuvo pakankamai galių arba jos buvo nepilnai panaudotos ir e, kad e, panašių problemų e, buvo pastebėta ir visoje, visoje Europoje ir JAV, kai kalbame apie finansinės paslaugas. Dėkui, dar ponė Harkin. All... Ačiū. Norėčiau visų pirma pasveikinti poną Kardifą čia. Aš šį klausimą vertinu visiškai atvirai ir norėčiau pratesti Provincijos Derosos žodž, žodžius, jūs iš tikrųjų labai atvirai ir nuoširdžiai atsis, ats, atsakinėjate į klausimus, jūs m, darote viską tinkamai. Turiu klausimą apie bankų garantijas, kad ir kokie sprendimai buvo priimti, paklausus e, tam tikrų patarimų, grįžti į tai nebegalima. Nemažai institucijų, Europos centrinis bankas, kitos institucijos pasirūpino tuo, kad nebūtų įmanoma grįžti atgal. Tai ilga istorija. Turiu klausimą. Atsakymė į dešimtąjį klausimino klausimą. Jūs sakote, kad tinkamai parengta e, audito ataskaita leidžia pasimokyti iš praeities e, klaidų ir pasir, pasitelkti tą e, patirtį patirtį rengiant būsimas programas ir gairias. Noriu paklausti, ar, ar Airijoje sukaupta patirtis jums padėtų dirbant auditorumų nariu? Auditorumų tikslas yra nuolatos tikrinti, užtikrinti, kad sąjungos biudžetas yra tinkamai tiksliai įgyvendinamas ir kad ES lėšos būtų panaudojamos nesukčiaujant ir be klaidų. Atsižvelgiant į šiandien išreikštą susirūpinimą ir visas smulkmenas, aš jų nebecituosiu, uh, kai, koks yra jūsų atsakymas į tai, kaip, kaip jums sekėsi užtikrinti e, protingą ekonominių sprendimų prieimimą Airijai išgyvenant vieną sunkiausių jos krizių. Ir, ponia Kardifai, jeigu aš ką nors priminėčiau į darbą, aš pirma, pirmasis klausimas, kurį aš užduočiau žmogui būtų, kodėl jūs manote, kad jūs esate geras kandidatas į audito rūmų nario postą. Ponas Galager, ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pradžioje akcentuoti, kad nežiūrint e, pono Kardifo nominavimo plataus nušvietimo spaudoje. Aš atėjau čia be jokio iš ankstinio nusistatymo ir aš balsuosiu remdamasis informaciją, kurią išgirdau ir išgirsiu šiandien. Klausimas, kaip bendradarbiavimas tarp audito rūmų ir nacionalinių audito institucijų bei Europos parlamento šiuo konkrečiu atveju kokobu komiteto, kaip, kaip tą bendradarbiavimą būtų galima tobulinti jūsų nuomonę? Kaip jūs apibūdintumėte savo pareigas, kalbant apie atsiskaitimą Europos parlamentui bei biudžeto kontrolės komitetui? Atsižvelgiant į tai, kad pagal sutartis audito rūmai privalo atsis... užtikrinti, kad parlamentas galėtų e, išlaikyti jam numatytą kontrolę, kontrolės funkciją dėl biudžeto įgyvendinimo. Pirmininkas, paskutinę minutę dar du kalbėtojai, dar du nariai paprašė žodžio, aš jau sąrašas yra baigtinis, bet norėčiau suteikti visiems galimybę pasisakyti. Ir todėl pasiūlyčiau poniai Gressler ir poniai Maginės užduoti neilgesnį, nei vienos minutės klausimą. Pone Ingebrova Gressler. Aufanė. Aš e, norėčiau 2011 metų audito rūmų e, ataskaitą pacituoti dėl to, kaip kontroliuojama yra biudžeto išlaidos ir kaip kovojama su krize. Iš esmės, audito rūmai dabar turėtų prisimti naują funkciją, tai yra kontroliuoti mūsų pagalbos paketus. Šitas vaidmuo yra visiškai priimtas audito rūmo. Mes manome, kad toks fina, fina, tokia finansų kontrolė turėtų būti atliekama audito rūmo norėčiau paklausti, ar jūs kaip e, audito rūmų narys matytumėt e, kon, tam tikrą konfliktą su jūsų vaidmeniu Airijoje? Pone Maginės, ačiū pirmininkė už jūsų pakantumą. Aš šiek tiek vėlavau ateiti į šį renginį, noriu pasveikinti poną Kardifą. Aš atėjau iš renginio skirto žemės ūkio politikos reformai. Aš turiu bendro pobūdžio klausimą. Kiekvieną kartą, kai kalbame kai pasakojame, kalbame su rinkėjais, su ūkininkais, vis, visada e, iškyla auditoriaus kaip institucijos, kurios reikia baimintis šešėlis. Noriu paklausti, kalbant apie žemės ūkio politiką, ar galima siekti, kad auditas būtų pakankamai lankstus ir būtų atsižvelgta į konkrečias aplinkybės vietoje, tuo pat metu bandant e, siekti kriterijus, kuriuos iškėlė parlamentas. Tai labai rimtas klausimas, nes reformuojant BŽUP mes tikriausiai įstriksime šioje situacijoje. Tai daugiau praktinio pabudžio klausimas, bet būtų labai gerai, jei audito rūmų nariais įsigilintų į, į praktinius tos politikos sėties aspektus ir nepamirštų to atlikdami savo darbą. Pone Kardifai, šį sėkį Jums atsakymui suteiksiu keturias minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Derosui už jo žodžius. Aš esu tikrai dėkingas, kalbant apie Honanono pranešimą. Ataskaitą jūs teisingai ją supratote, bet tai yra ten apžvelgta visa, visų institucijų veikla. Jeigu ministerija kažką negerai daro, tai. Ir per pastarąjį dešimtmetį visoje Europoje, visos Europos valstybėse mes siekime, kad priežios institucijos būtų kiek įmanoma autonomiškesnis. Tačiau kitas dalykas yra bandyti suvokti, ar tos institucijos tinkamai atlieka savo darbą. Uh, 2006-aisiais e, Airijos finansinės priežiūros institucija, e, kurią tuo metu audita, inspektavo TVF, e, gavo nepri, neprikaištingai buvo vertinta jos veikla. Tuo metu gavo, gaudavome tokias ataskaitas, vertinant pastaruosius teisės aktus Aš pasiūliau įrašyti, rengiant e, teisės aktus, e, tokią nuostatą, kad centrinio banko veiklą turėtų vertinti išorės, vertinto išorės auditas. E, ponios Harkin klausimas. Tinkamas valdymas ir kodėl, mano nuomonė, aš esu geras kandidatas. Aš esu geras kandidatas ne tik dėl to, kad aš išgyvenau per krizę išsi, išsilaikiau per krizę, bet ir dėl to, kad aš sąžiningai ir atvirai vertinu savo darbą, aš siekiu sąžiningai atlikti savo darbą, aš lengvai e, nepasiduodu spaudimu, net sulaukęs tūkstančių elektroninių žinių, žinučių. Aš neatsitraukiu, nemeluoju, esu atviras bendraudamas su žmonėmis. Aš manau, kad esu tikrai sąžiningas. Esu, turiu tikrai nemažai patirties, vadovavimo organizacijai patirties ir ne tik krizės laikotarpiu. Pavyzdžiui, tam tikrą laiką buvau atsakingas už e, valstybės e, tarnybos organizacijų administracinį biudžetą. Ir aš išmanau kai kuriuos dalykus, žinau, kokie klausimai yra aktualūs, kalbant apie auditą. Klausimas apie audito rūmų ir Europos parlamento santykius ir kaip tuos santykius galima būtų tobulinti. Man padarė didelį įspūdį praėjusią savaitę pasirodžiusi metinė auditorumo ataskaita ir tos ataskaitos aptarimas komisijai buvo e, pristatyta jos veiklos ataskaita, jos veiklos įvertinimas. Taip pat komisija išklausė, kur jį galėtų geriau dirbti. Ir man atrodo, kad ta sistema funkcionuoja. E, Galima kalbėti ir apie specialiasias ataskaitas, ataskaitą apie OLAFą. Pavyzdžiui, 2005-aisiais pasirodė tokia ataskaita ir e, į joje išdėstas rekomendacijas buvo atsižvelgta, jos buvo gyvendintas. Tai savos rušies simbiozė, abi pusės yra suinteresuotas tuo bendradarbiavimu, tačiau parlamentas yra šiek tiek geresnėje pozicijoje. Ir vienoje iš specialiųjų ataskaitų yra konstatuojama, kad e, kai kurių programų tikslai nebuvo pakankamai tiksliai suformuluoti ir todėl nebuvo galima pasiekti e, gerų rezultatų jas įgyvendinant. Todėl politikos kuriejai, patarėjai ir politikai privalo labai tiksliai suformuluoti tikslus, kad, atlieka, kad būtų galima e, įvertinti, kas pasiekta ir atlikti auditą. Aš tikrai manau, kad auditorumų ir Europos parlamento bendradarbiavimas yra tikrai svarbus ir auditorumų nariai turėtų ne tik oficialiai teikti ataskaitas parlamente, bet ir galėtų neformaliai bendrauti, keistis nuomonėmis. Buvo akcentuotas bendros finansinės krizės klausimas. Aš žinau, kad ir buvo tam tikrų institucinių problemų. Iš tikrųjų labai svarbu, kad visuomenė, kur, apie kurios pinigus mes kalbame, būtų tinkamai atstovaujame per audito rūmus. Dabar e, krizių, krizėms skirtų tų instrumentų e, audito, audito rūmai atlikti dar negali. Manau, kad tai turi pasikeisti. Bandžiau atsakyti visus klausimus, kurie buvo užduoti. O kalbant apie ūkininkų padėtį. Žinau, kad ūkininkai, kurių ūkiai inspektuojami, kartais e, ūkininkai sulaukia daugybės inspektorių iš skirtingų institucijų vienu metu. Tai yra sudėtinga. Reiktų prisiminti kokie tikslai keliami šiai politikai sričiai ir, ir kokie reikalavimai keliami paramos gavėjų, jeigu tie reikalavimai nėra aiškus, sunku tinkamai to, tokią naštą pakelti, priimti tokią situaciją. The... Dėkoju, e, baigiame šią posėdžio dalį, tačiau e, kol pranešėja neapibendrins išvadų, mes jos iš tikrųjų dar negalime užbaigti. Taigi, ponė pranešėja, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, išklausiusi visas kolega, visus kolegas ir atsakymus kandidato. Mes e, e, turime pripažinti, kad tokie klausimai yra skirti tam, kad galėtume apsispręsti, iš, e, gavę kuo galima daugiau informacijos. Tai taip pat galvojame ir mm, klausydamiesi kandidatų šį rytą. Taip yra buvę atveju, kai kandidatai stengiasi nutilėti kažkokius dalykus ar nuslėpti. Dėl bankų kontrolės Mm, egzistavo nepriklausomas reguliuotojas, e, sukurtas pagal anglosaksiškai modelį. E, ponas Kardifas patarinėjo vyriausybei ir galime daryti išvadą, kad e, nemaža krizės dalis priklausė nuo pačių ministrų darbo tam tikrų trūkumų. A, darbo kultūroje. Buvo nemažai klausimų apie vadovavimo e, grandinę kanalus, e, buvo e, paminėtos taip pat sisteminės problemos, kurios ir nulėmė tą padėtį, o ne atskiruos menų individuali atsakomybė. Mes žinome, kad buvusi e, valdančioji partija e, pralaimėjo rinkimus. E, kalbant apie įvairius elektroninius laiškus, aš pati netiek jau daug jų gavau, gal kokį tuziną, bet mes turime būti apskritai atsargus, žiūrėdami į tokius elektroninius laiškus ir E, suprasti, kad galbūt yra e, tam tikras lobizmas, e, kurio užsieima dabartiniai auditorumų nariai. Taigi turime labai atsargiai vertinti tą kampaniją, kuri yra vykdoma. Prisiminsite turbūt, kad buvo atvejas, kai per klausimus šioje posėdžio salėje ir mes kreipėmės į asmenį, kad jis laikytųsi skirto laiko. Ir e, tada jisai atsakė, kad e, jam susidaro įspūdis, kad e, mes čia bandome kvosti jį taip, kaip kad būsimą Europos komisijos narį. <clears throat> Mes e, išklausėme, e, kas buvo pasakyta apie kandidato veiksmus per bankininkystės krizę. Ir tai nebūtinai reiškia, kad jis vienintelis buvo kaltas, e, buvo sisteminės priežastys, dabar yra tam tikras gelbėjimo paketas ir stengiamasi atsigauti iš tos krizės. Savaime suprantama, kad buvo tam tikri asmenys, kurie dirbo atsakingose pozicijose, nors ir nėra pilnai atsakingi už krizę. Dėkoju. Dabar e, kelių minučių pertraukėlį, kad galėtume pakviesti kitą kandidatą iš Italijos. una pausa scienza. Non dopo chiamarla. Eh. Che devo chiamarla? Non devo parlare domani. Ci parliamo. May I ask everybody to resume? Norėčiau paprašyti visų susėsti į savo vietas. Gal pabaikite uh, savo pokalbius arba perkelkite tos pokalbius į kavinę. May I once again ask you. Dar kartą norėčiau paprašyti. Tie, kurie nori pasikalbėti, pasikalbėkite už durų. Then I open this. įkeltų savo kandidatūrą audito rūmų narius. Taigi, jums, pane Roso, išlikime žodis maždaug penkiams minutėms, kad galėtumėt paaiškinti, kodėl, kodėl jūs norite tapti auditorio rūmų nariu ir ką jūs ketinate nuveikti tapęs to nariu. E, pane pirmininkė. Gerbiami e, biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai. Man didžiulė garbė čia sėdėti prieš jūs ir kandidatuoti kaip Italijos atstovui į audito rūmų narius. Aš savo prisistatymę neminėsiu, ką aš nuveikiau gyvenime, čia jūs galėjote pasiskaityti apie tai mano biografiją, kurią aš jums jau pateikiau. Aš tik norėčiau pabrėžti, kad mano profesinė karjera atsispindi teisėjo darbe, nes aš dirbau ir teisėjo ir taip pat dirbau audito, audito rūmų pareigūnų. Be to aš užsiėmiau atitinkamais išorės audito klausimais, dirbau taip pat ir ES institucijose. Ir ši mano karjera atitinka visus tos reikalavimus, kurie keliami audito rūmų nariams. Todėl aš manau, kad aš esu tinkama šioms pareigoms ir galėsiu prisidėti savo indėliu į auditorumų, prie auditorumų darbo. Taigi tai matosi ir iš mano e, buvusios veiklos. Jeigu aš būčiau nominuotas tada šis darbas audito rūmose būtų tarsi visos mano profesinės karjeros viršūnė. Visos tos e, pareigos, kurias atlikau e, anksčiau, dirbdamas teisėjų, buvo susijusios su teisės įgyvendinimu. Ir kaip finansų teisėjas aš e, turėjau rūpintis tuo, kad administracija, valstybės institucijos tinkamai panaudotų biudžeto lėšas. Ir Be to, aš buvau atskaitingas piliečių išrinktoms institucijoms. Vadinasi, aš puikiai įsivaizduoju, kokias pareigas turėsiu atlikti auditorumuose, kurie yra neveltui vadinami ES finansinė sąžinė. Be to, aš taip pat prisidėsiu prie puikaus pavyzdžio, kurį suteikia auditorumai kontroliuodami mūsų uh, finansus. Vadinasi, aš turėsiu ir galiu, manau, pagal savo pareigas kontroliuoti ES finansų panaudojimą ir betandarbiausiu su e, ES valstybių narių nacionalinėmis kontrolės institucijomis. Taip pat turėčiau stebėti tų lėšų panaudojimą ir galėčiau taip pat. Vadinasi, aš galėsiu atitinkamai kontroliuoti ir Italijos bei kitų valstybių, kurios ištiktos yra pasaulio krizės finansų panaudojimą. Ir taip pat visos ES finansų tinkamą panaudojimą. Krizės akivaizdoje ES turi būti pasirengusi mobilizuoti savo lėšas ir panaudoti jas taip, kad kuo daugiau naudos būtų suteikta mokesčio mokėtojams. Tai būtent ir yra išorės audito tarnybos funkcija. Todėl audito rūmų vaidmuo dabar yra dar svarbesnis negu anksčiau. Ir šis e, audito rūmų vaidmuo yra lemtingas institucijų sanklodoje. Taigi, e, mano užduotis būtų, e, kaip aš jau minėjau, bendradarbiauti, būtent e, glaudžiai bendradarbiauti su e, visuomenės atstovais, kurie tiesiogiai išrinkti e, rinkimuose. Būtent su parlamento atstovais. Nes parlamentas turi vertinti, kaip yra naudojami ES finansai. Ir aš jeigu dirbčiau audito rūmose, taip pat siekčiau pagerinti ryšius su Europos e, parlamentu, nes e, tik tai toks bendradarbiavimas gali padėti mums siekti mūsų bendro tikslo. E, Auditų rūmai buvo sukurti 1975 metais, nuo to, tai yra būtent tuo metu, kai buvo pradėta mokėti nuosavus įnašus tai iš nacionalinių valstybių biudžeto į Europos Sąjungos biudžetą. Ir aš norėčiau su dideliu džiaugsmu e, priminti, kad ponas Aigneris buvo e, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas, kuris jau 80-mečio pradžioje stengiasi, kad būtų sukurtas, e, sukurta kontrolės institucija, kuri kontroliuotų ES finansų panaudojimą. Vadinasi, e, kaip jau matyti, istoriškai susiklostė e, šis bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir audito rūmų. Ir šis bendradarbiavimas iki šiol buvo labai vaisingas ir jis gali būti stiprinamas ir toliau. Man tai yra didžiulė paskata. E, dalyvauti tokios svarbios kontrolės institucijos veikloje ir dirbti jos labui, kad mes visi kartu galėtume įtvirtinti ES stiprybę. Ir mm, aš tikiuosi, kad e, gavęs jūsų pasitikėjimą galėsiu objektyviai ir, nu, e, ir nepriklausomai dirbti audito rūmose. Rapor Ačiū, ponė Rozova, dabar norėčiau suteikti pranešėjai. Bienvenidos. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad atvykote. Šiandieną pas mus, ponė Ruso, aš pradėsiu nuo klausimo, kuris gal Jūs nustebins, bet jis pratėsi ankstesnį mūsų diskusiją. Jūs nominavo Italijos vyriausybė iškėlė kandidatu. Bet e, kuri tai buvo vyriausybė? Ar pono Berlusconio vadovaujama vyriausybė ar pono Monti vadovaujama vyriausybė? Savo prisistatymę jūs minėjote ir čia galbūt e, aš ne visai gerai supratau dėl vertimo ar dėl e, komunikacijos problemų, bet e, jūs sakėte, kad konsultuotutės su Italijos vyriausybė, jeigu iškiltų parlamento paremimo problema. Įdomu, ką Jūs apie tai pasakytumėte. Žvelgdama Jūsų karjerą, matau, kad ji įdomi, buvote, dirbote gynybos sektoriuje. Tai labai įdomus sektorius, ypač kai kalbama apie viešuosius pirkimus ir panašiai. Tarp e, svarbiausių e, savo karjeros momentų jūs paminėjote tai, kad jums teko atlikti Italijos gynybos ministerijos auditą, e, kur pagal Eurofighter programą e, buvo nupirkti amerikietiški naikintuvai ir tai kainavo e, mokesčių mokėtojams didžiulius pinigus. Jūs minėjote, kad atlikote auditą tuo atveju, bet nepaminėjote E, kokios išdavos to audito buvo, ar paskui buvo sutaupyta pinigų, e, kaip jūs prisidėjote savo dalyvavimu? Na ir pagaliau mm, keletas problemų, kurias, su kuriomis mes čia kartai susidurėme, yra štai kokios. E, kaip valstybės narės jūs sugebėsite įtikinti, ar galite įtikinti teisingiau, tvarkingiau e, elgtis su ES arba bendru biudžetu. E, gal e, galėtumėte pasidalinti mintimis, kaip Europos audito rūmai galėtų pagerinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis audito institucijomis, kad sukurtų atitinkamą dinamiką, leidžiančią valstybėms narėms atsakingiau elgtis. Mm, aš galėčiau atsakyti į vieną iš kalbų, kurią ir jūs sklandžiai kalbate. E, bet kuriu atveju dėkoju už klausimus. E, paminėjote visą virtinę svarbių problemų. E, dabar galėčiau, žinoma, kaip jūs ir minėjote, tęsti prancūziškai. Pirmasis klausimas susijęs su mano kandidatūros e, nominavimu e, ir su ta vyriausybė, kuri iškėlė mano kandidatūrą. Italijoje dabar susidariusi ypatinga padėtis, kalbant apie e, kandidatų nominavimą į audito, Europos audito rūmų narius, dėl to, kad Nėra jokių raštiškų gairių ir taisyklių, tiesiog yra tam, nusistovėjusi tam tikra tradicija, praktika, kuria vadovaujamasi. Ir man atrodo, kad dėl, būtent dėl to ta procedūra yra nepolitiška. Nes nuo, nuo to momento, kai buvo nominuotas pirmas Italijos atstovas, pirmas italas į audito rūmus, į Europos audito rūmus. E, buvo siūlytas, reikėjo pasirašyti tam tik tai per tam tikrą procedūrą ir nuo to laiko ir nusistovėjo tokia tvarka, tai nevyksta tiesiogiai nėra tiesioginės e, e, rinkimo sistemos, vyksta vidaus konkursas savotiškas pagal tam tikras vidaus taisyklės. Savo, kalbant apie mano atvejį, aš galiu pat, pat, na, pateikti oficialius rodymus, kaip viskas vyko. Ir e, reikia nepamiršti auditorumų E, interesų, kalbu apie Italijos audito instituciją ir kandidatai visada atrenkami vadovaujantis iš anksto nustatytais kriterijais. Reikia tenkinti tam tikrus kriterijus kiekvienais metais. Tai atsižvelgiama į, į karjeros kopimą karjeros laiptais. Taip pat reikalaujama, kad kandidatai būtų sukaupę tam tikros patirties, pažiūrėjau, tarptautinėje srityje. Ir visą laiką taikoma tokia procedūra, tai buvo ir mano atveju, ir Italijos vyriausybė visada E, turėdavo patvirtinti teikiamus kandidatus ir visada pritardavo siūlytoms, siūlytoms kandidatūroms. Bet tai, ką pristačiau, net tai yra techninis dalykas, kad vyriausybė turi patvirtinti kandidatus ir e, iš principo busimi auditorumų nariai privalo dirbti, prieš tai būti dirbę aukščiausioje audito, e, šalies audito institucijoje. Toliau, kiti klausimai, paskutinis klausimas. Noriu padėkoti už, už Jums už, užduotą klausimą, nes tai sutiks man galimybę pristatyti savo mąstymą, savo požiūrį Aš kalbėjau apie Italijos vyriausybę, nes kalbant apie institu... Pati, kad kandidatūra yra institucinė, o ne individualinė tam tikro asmens kandidatūra, galima būtų dvėjoti ar to, to, tokiu pasirinkimu. Uh, Tačiau mano atveju viskas. Svarbiausia, kad būtų parlamento palaikymas. Tai yra būtina sąlyga. Reikia sulaukti parlamento palaikymo, kad taptum Europos audito rūmų nariu. Dar vienas klausimas. Auditas. kalbame apie tinkamą finansų tvarkymą, apie klaidas. Ir todėl labai sunku vertinti panašios ataskaitos išvadas. Kalbu apie procedūrą, kuri buvo taikyta, turiu menį supratimo memorandumą pasirašytas su e, Junktinių valstybių gynybos ministerija. Ir galbūt kai kurios nuostatos nebuvo tinkamai pritaikytos, nebuvo pasitelktos tos, to, to dokumento. Bet savo stebė, mano stebėjimų, mano pastebėjimų išvados yra tokios, kad, buvo, kad ati, siūliau, rekomendavau ateityje išleisti mažiau pinigų tokiems dalykams. nes, nes biudžete nebuvo tiek daug lėšų iš principo. Europos audito rūmų ir nacional, nacionalinių audito institucijų santykiai. Tai labai svarbus aspektas, nes jūs geriau nežinote, kad 80 procentų visų ES lėšų yra tvarkomos, e, prižiūrimos pagal centralizuotą arba bendrą sistemą. Ir todėl audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų santykis yra šiame kontekste labai svarbus. Toliau, taisyklės, tai reglamentuojančios yra patvirtintos atitinkamas sutarčių straipsnis, tai numato reglamentuoja ir netgi finansinėme reglamente pagal pakeistą 2006 metų finansinį reglamentą. Numatyta, kad e, komisija privalo gauti biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą. Uh, Taip pat numatyta, kad e, valstybių audito institucijos turi teikti nacionalinės deklaracijas apie lėšų panaudojimą. Todėl audito rūmai ir parlamentas, konkrečiai šis komitetas, turėtų sutelkti daugiau dėmesio į šį aspektą, siekdami, kad būtų įgyvendintas gyveninti tą nuostatą ir kad bendradarbiavimas būtų kiek įmanoma veiksmingesnis ir naudingesnis. Have... Aš matau, kad keturi žmonės dabar paprašė žodžio. A, gal kas nors dar norėtų užduoti klausimą? Taip, jūs įtraukti į sąrašą. Tada aš norėčiau steigti žodį a, visiems. Pražadėm žodžio. Dvi minutės kalbėkite. Ir ponas Rosov galės atsakyti. Pone Rivelinį, jums dviems minutėms sutikimas žodis. Galite pasispręsti. Kuris pirmas kalbėkite. Jeigu susitarėte, tai galite kalbėti jūs pirmas. Ačiū, panė pirmininkė. Aš kaip italas puikiai pažįstu Italijos teisinę sistemą. Ir aš žinau ir matau, kaip jūs kalbate apie auditorumus, kaip jūs pagarbiai kalbate apie auditorumus, apie, nes iš tiesų auditorumai Italijoje yra nepriklausomi nuo bet kokios vyriausybės, nuo bet kokios politinės įtakos. E, iš esmės, galbūt iškeliamos tos kandidatūros vyriausybė, tačiau e, auditorumai patys nepriklausomi, nepriklausomi nuo vyriausybės. Taigi, E, ypač pasaraisiais metais e, e, dėmesys biudžeto kontrolės komitetui sustiprėjo. Tačiau vis dar reikia skatinti parlamento ir kontrolės institucijų bendradarbiavimą. Aš norėčiau paklausti, kaip Jūs įsivaizduojate tą bendradarbiavimą, ponė Ruso? Tai dar suteiksiu žodį ponui Rivelinį, o tada galėsite atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti pono Ruso tokio klausimo. Kaip Jūs manote, koks būtų bendradarbiavimas tarp e, audito rūmų ir Europos parlamento? Kaip galėtų būti pagerintas tas bendradarbiavimas? Europoje e, audito rūmai turėtų teikti paslaugas Europos parlamentui, e, nors Europo audito rūmai, žinoma, yra nepriklausomi. Kaip Jūs įsivaizduojate tą bendradarbiavimą stiprinti tarp šių dviejų institucijų ir kokiais metodais e, norėtumėte remtis? Būtent, kad būtų pagerintas tas bendradarbiavimas. Be to, norėčiau dar užduoti tokį klausimą. Europos audito rūmai dažnai e, e, teikia nuorodas į nacionalinio audito rūmų ar audito institucijų auditus. E, būtent e, ypač e, kontroliuojant ES lėšų panaudojimą. Ar jūs manote, kad reikėtų reformuoti tą bendradarbiavimą, kad Europos institucijos ir nacionalinės institucijos bendradarbiautų glaudžiau? Pavyzdžiui, remiantis prancūzų arba italų sistema, kai audito institucijos turi teisę netgi priimti sprendimus. Ar įmanoma tai Europoje? ir kaip mes galime pakeisti audito rūmų struktūrą, kad e, audito rūmai galėtų veikti e, veiksmingiau. Gal jūs galėtumėt pateikti kokį nors pavyzdžių? Ačiū, pane Greslė, dar jums žodis. Ačiū. A, tikrai spūdinga, kiek kalbų jūs mokate. Aš a, e, skaičiau, kad jūs netgi vokiškai kalbate. A, ir tikiuosi, kad jūs atsakysite man ir vokiškai. Italija iš esmės yra mm, tarsi mm, mūsų dabartinių bėdų e, atspindys, e, nes e, jie, jie irgi ištikta krizės. Ir mes kalbėjome apie kriziškas valstybės, tai yra Ispanija dabar, paskui Italija, tai kitos valstybės. Ir, ir iš esmės Italijoje dabar, kaip girdėjau, yra 25 kontrolės institucijos. Didžiausios problemos yra susijęs su Italija, manau, kad yra administravimo srityje. E, pavyzdžiui, kampanijos regione, kaip girdėjau. Taigi, ką mes galėtume nuveikti, kad e, Italijos administracijos sistema e, geriau galėtų susidoroti su jai skiriamomis ES užduotimis. Taigi, kaip jūs galėtumėte mums patarti ir kaip jūs įsivaizduojate savo vaidmenį E, tobulinti tai šią administracijos sistemą, nes aš manau, kad jūs vis tiek norėtumėt patobulinti Italijos administracijos sistemą. Ir pas, ačiū paskutinis kalbėtojas, panas Sandegardinas. Ačiū, panė pirmininkė. Jūs a, e, turite didelę patirtį, ypač e, spręsdamas europinius klausimus. E, jūs e, dešimt metų buvote e, Italijos auditorumų nario kabineto vadovas. Žinote, jūs taip pat sprendė tinkamus klausimus susijusius su sukčiavimu bei netinkamu pinigų naudojimu, ypač nagrinėdamas įvairių ES fondų veiklą. Kaip Jūs manote, kokie yra E, didžia, kokios yra didžiausios probleminės valstybės, ypač e, kalbant apie regioninių fondų lėšų netinkamą panaudojimą. Ir ar galėtumėte įvertinti dabartinę situaciją, ar pagerėjo ši situacija e, įsisavinant regioninių fondų lėšas ir jas tinkamai naudojant? Ir kaip Jūs manote, kaip Italijos vyriausybė galėtų spręsti šią problemą? Ir ką jūs, ko jūs imtumėtės būtent to konkrečio laikotarpio, kai taptumėt audito rūmų nariu? Ačiū, ponė Dros, galbūt per penkias minutės atsakytumėt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu, kuo galima trumpiau atsakyti nors ir e, suprantu, kad e, sunku sustelti ties visais e, argumentais, ties visomis temomis, bet pabandysiu tai padaryti per tas kelias man skirtas minutės. Gal pabandysiu susumuoti, sugrupuoti atsakymus, kad galėčiau atsakyti į visus narių klausimus. Kalbant apie audito rūmų ir Europos parlamento bendradarbiavimą, e, tik pridurčiau prie to, ką minėjau anksčiau atsakydamas e, poniai Ajala Sender. Aš manau, kad e, tai labai svarbi problema ir teisėkuros institucija Europos mastu puikiai supranta auditorumų kaip išorės e, kontrolieriaus vaidmenį. Mm, iš tikrųjų, e, šis vaidmuo išaugo iš parlamento galių biudžeto srityje. E, tad iš tikrųjų parlamentui prireikė tam, tikro, tai tam tikros techninės institucijos, kuri galėtų uh, jam padėti. Dabartinė sukurta sistema yra pakankamai sudėtinga, ji remiasi biudžeto patvirtinimo patikinimo sistema e, ir yra, taip sakant, tam tikras e, procesas, kuris numato bendradarbiavimą tarp e, audito rūmų ir Europos parlamento ir konkrečiai jūsų komiteto. kadangi e, biudžeto naudojimas yra susijęs su tam tikra e, rizika, tai prižiūrėdamas e, išlaidas parlamentas remiasi audito rūmais. Ir šia prasme Europos audito rūmai yra privilegijuotas parlamento partneris. E, aš matau, kad e, auditorumų vaidmuo yra stiprinamas. E, mes žinome, kad sutartyse yra 119 straipsnis, kur komisija turi atsižvelgti į parlamento rekomendacijas per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą. Ir reikalui esant inicijuoti papildomą kontrolę. E, yra taip pat ir antriniai teisės aktai, finansų reglamentas, e, pagal kuriuos komisija privalo pateikti e, patikinimo deklaracijas ir nacionalinės valdymo deklaracijas. Ir tai gali pasitarnauti kaip įrodymai teisme, jeigu parlamentas sugalvos, kad reikalinga papildoma kontrolė ar patikrinimai. Visą tai paėmus drauge e, reiškia, kad e, e, kontroliuojama vadybinė valdymo veikla ir Taip pat, kad ir nacionalinės audito institucijos šiame procese vaidina savo vaidmenį, egzistuoja nacionalinės e, deklaracijos ir e, tuo pačiu metu ir e, Europos audito rūmai dalyvauja grįžtamajame ryšyje. Kalbant apie auditorumų reformas tobulinimą, mes matome, kad yra priimta priimti sprendimai dėl atskirų departamentų ir skyrių sukūrimo rūmose. Tai turėtų prisidėti prie jų veiksmingumo. Tai taip pat te, e, suteikia galimybę geriau reaguoti į tam tikrą specifiką. E, poniai Greslei, e, atsakymas vokiškai dėkoju už skaitlingus jūsų klausimus, bet gal jūs suprasite mane, jeigu aš e, dėl to, kad jie buvo pakankamai sudėtingi, atsakinėsiu jums itališkai. Į smulkmenas nesileisiu, nes trūksta laiko, jūs kalbėjote apie kontrolę ir apie Italijos požiūrį. Mm, Italijoje egzistuoja tradicija priminėti labai struktūruotus e, reguliuojančius aktus, tačiau e, iškyla problemų juos įgyvendinant. E, paprastai atsakinėjant į jūsų klausimą pasakysiu, kad yra būtinybė poreikės tos mechanizmus stiprinti. E, aš manau, komisija pateikia daug informacijos. E, patikinimo deklaracijų kontekste. Ir e, tai e, leidžia e, atlikti savalaikės inspekcijas pakankamai dideliu mastu. Sukčiavimo atvejais remiantis e, ATLAF e, ataskaitomis, e, yra pradedami tyrimai, mes suprantame tų problemų rimtumą. Ir mes turime suvokti, kad auditoriaus vaidmo nėra mm, instituciškai e, užsimti sukčiavimų e, susiekimu, išaiškinimu. Antra vertus, e, dar svarbiau negu kad e, nusižengimų e, užtikimas yra prevencinis darbas. E, Tai reiškia galimų valdymo sistemų silpnųjų vietų įvardyjimas, nusižengimų prognozavimas ir užkirtimas jų, jiems kelio. Jeigu būčiau e, auditorumų narys, e, tai e, ypatingai dėmesį skirčiau būtent šiems sunkumams ir sustelčiau savo veikloje, žinoma, ties struktūrinių fondų panaudojimu. Dėkoju, o dabar mūsų pranešėja apibendrins diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ruso už atsakymus į užduotus klausimus. Kalbėjote apie Italijos kandidatų į auditorumus skirimo sistemą, kur yra bešališka ir kur, kur leidžia užtikrinti kandidatų nepriklausomybę. Kai peržiūrinėsime audito uh, rūmų darbo tvarkos taisyklės, galbūt pasis, pasinaudosime Italijos sistemą kaip pavyzdžių. Ačiū Jums už Jūsų atsakymus. Tai padės mums uh, svarstant toliau kandidatūras. Ačiū Jums, ponė Rosijai. Dabar trumpam nutrauksiu posėdį ir toliau vyks uždaras posėdis. Prašyčiau visų, kurie neturėtų dėl savo darbo būti čia, išeiti iš salės. Ačiū.